pranešimas informacijai. Sutarus su visomis frakcijomis siūlomas štai toks darbo atvarkės pakeitimas dėl trečiadienio. Paskutinis darbo atvarkės klausimas buvo tarybos ir komisijos pareiškimai dėl tarptautinės informatorių apsaugos. Tai bus tiesiog komisijos pareiškimas. O dėl ketvirtadienio bals... balsuosime dėl ponios Desarnės pranešimo, dėl skubių autonominės prekybos priemonių įvedimo Tunisui. Tiesiog prijungsime prie kitų pranešimų, dėl kurių bus balsuojama ketvirtadienį. Jeigu niekas neprieštarauja, tvirtiname taip pakeistą darbo tvarkę ir dabar balsuojame bitte? Um, das, liebe Kollegen, dear colleagues, this is not an oral amendment, that's a proposal. Kolegos, tai nėra žodinis pakeitimas. Tiesiog siūlymas keisti darbo atvarkę. Kolegos, matau, kad yra prieštaraujančių. Mes tai priimame domėn ir tai reiškia, kad turėsime balsuoti dėl siūlomų darbo atvarkės pakeitimų. Todėl klausiu, kas esate už siūlomus pakeitimus, kas prieš, susilaiko, pakeitimai patvirtinti, dėkoju.